komplett zerstört. wir alle haben mit großem Mes visi matėme nuotraukas šitų vietovių. Per 3000 žmonių per naktį tapo benamiais. ir liko tiesiog ant griuvėsių krūvos. Tad Europos parlamento vardu norėčiau pagirti Italijos atsakingasias tarnybas, kurios pirmosios ėmė, ėmėsi darbo, reagavimo nenumatytus atvejus tarnybas. Noriu pagirti už tai, kad padėjo nukentėjusiems surasti pagalbą suteikia pirmąją pagalbą. Europos Sąjunga reiškia solidarumą su tai žmonėmis, kurie nukentėjo nuo to žemės drebėjimo. Buvo padaryta labai daug žalos Italijos miestams, miesteliams, tačiau žalos patyrė ne tik Italijos paveldas, ne tik Europos paveldas. Ir net jeigu materialinė žala anksčiau ir vėliau bus ištaisyta, sutvarkyta, vis tik žmonių kančios tęsis ir toliau. Mokyklas ir bančias galima atstatyti. Tačiau niekas neužpils tuštumos, kurią paliko žuvusieji. Tai atrodydami solidarumą su Italijos žmonėmis. Skelbiu tylos minutę, prašau visų atsistoti.